Ladies, gentlemen, colleagues. Ponios ir ponai kolegos, gal pradėkime. turite darbo tvarkės projektą visi. Yra problemų dėl balsavimo datų, nes per koordinatorių posėdį buvo nuspręsta atidėti balsavimą. Tačiau atrodo nesutarėme dėl datos. Taigi, turbūt bus turbūt patiktas pasiūlymas balsuoti dėl šio klausimo tik tai kovo trečią. Ir aš pritarčiau šiam pasiūlymui. Dėl to sprendimą priimsime vėliau. Nepaisant to, turime pakeisti darbo tarkį. Ar kas nors prieštarauja? Ne, gerai. yra sąrašas gautos korespondencijos. Jeigu ką nors domina, kuris nors iš šių dokumentų, galite paprašyti jų iš sekretoriato. Trečias klausimas. Pirmasis aptariam, ap, klausimas aptarimui. Tai yra papildomos mikrofinansinės pagalbos suteikimas Gruzijai. Pirmasis keitimasis nuomonėmis. Aš esu pranešėjas šiuo klausimu, mano nuomonė yra štai tokia. Komisija siūlo suteikti papildomą finansinę pagalbą Gruzijai, kurią sudarytų 46 milijonus eurų pusė jų būtų teikiama kaip subsidijos, o kita pusė pa, kaip paskolos. Kaip pamenate, ankstesnė, ankstesni pasiūlymai mikrofinansinė pagalba suteikti, kurią svarstėme, buvo skiriama Ukrainai ir Moldovai. Ir mūsų komitetas reikalavo, kad būtų užtikrintas, a, užtikrintas ataskaitos pateikimas parlamentui apie faktinį šių priemonių panaudojimą, e, didinant atskaitomybę, skaidrumą. Na ir komisija atrodo dabar laikėsi tų reikalavimų, kurių, kurias pateikė parlamentas ir taryba. Ir dabar finansinės pagalbos suteikimas Gruzijai atitinka mūsų aksesnius sprendimus. priimtus e, Ukrainos ir Moldovos atvejais, todėl manau, kad galime svarstyti, e, kaip pati, pati patvirtinti šį pasiūlymą pagal supaprastintą procedūrą, nes nėra priežasčių laikytis įprastinės procedūros. kad patvirtintume patvirtintume komisijos pasiūlymą. Taigi, taip, taip siūlau aš spręsti šį klausimą. Taigi, siūlau taisyti, taikyti supaprastintą procedūrą, neteikiant jokių pakeitimų komisijos pasiūlymui, kad sutaupytume laiko. Kaip žinote, mūsų darbo atvarkė ir taip yra perkrauta, taigi Prašom. Dabar galiu suteikti Jums žodį, e, kad sureaguotumėte mano pasiūlymą patvirtinti suvrastintą procedūrą. Žali, žaliųjų vardu, prašom. Ačiū pirmininkė. Nepaisant jūsų pasiūlymo dėl suprastintos procedūros, turiu dvi pastabas dėl turinio ir vieną komentarą dėl proceso. Kadangi Gruzijos vyriausybė dabar, taip sakant, yra taip pat atsakinga už 2008 metų karą su Rusija, ar gali mus kas nors patikinti, kad jokie šie pinigai nebus skiriami kariniams išlaidoms didinti? Ar tai yra įmanoma? Ar įmanoma tokio patikinimo, tokių garantijų reikalauti? Ar gara, komisija gali pateikti mūsų e, biudžeto išlaidų duomenis? Antra, paaiškinamajame rašte apie 8 metų e, finansinę pagalbos sutikimą parlamentas reikalavo daugiau skaidrumo ir kad komisija mums e, teiktų ataskaitas apie tokį finansavimą, ar tai įvyko. Ir Dėl proceso, man atrodo šiek tiek absurdiška, kaip naujam komiteto nariui, kad kiekvieną mikrofinansinės pagalbos suteikimą mes traktuojame kaip išskirtinę priemonę ir jį remiasi atskira procedūra kiekvienam atveju, kadangi šie atvejai yra labai dažni. Ar negalėtume paprašyti komisijos sukurti kažkokį tai pamatinį sprendimą, kad nereikėtų viską pradėti nuo pat pradžių kiekvienu atveju. Ačiū. Ar bus daugiau pastabų prieš suteikiant žodį komisijai, kad jie atsakytų į klausimus? Ne. Tai prašom komisiją, ponas Temprano. Dėl pirmojo klausimo noriu patikinti Jūs, kad mikrofinansijos pagalbos lėšos skiriamos yra mokėjimų balanso paramai. Taigi jie neturėtų būti skiriami biudžetui finansuoti. Gruzijos vyriausybė yra sutarusi su TVF taikyti biudžeto konsultavimo priemonės. Tai, tai neturėtų būti įmanoma. Dėl išskirtinumo, taip, tokia parama yra išskirtinė, tai tiesa. Tačiau reguliariai mes šios dalykus teikiame parlamentui ir tarybai. Ir pateikus jūsų ankstesnį e, prašymą, tai komisija daug dirba dabar rengdama pagrindų reglamentą, kuris turėtų būti pateiktas parlamentui ir tarybai labai greitai. Pagal mūsų grafiką tai turėtų įvykti kovo mėnesį. Ačiū. Taip pat buvo užduotas klausimas, ar komisija vykdo prievolę informuoti parlamentą apie kita, kitos mikrofinansinės pagalbos, e, kitas pro, programas. Komisijos atstovas, ne, nežinau, ar supratau jūsų klausimą. Klausimas štai koks buvo užduotas. Ar kitų ankstesnių mikrofinansinės pagalbos programų atveju Ukrainai, Moldovai, Ar komisija vykdo savo prievolę informuoti parlamentą apie tai, kaip yra įgyvendinamos tos programos? Taip, ponė pirmininkė, mes kasmet teikiame metinės ataskaitas apie mikrofinansinės pagalbos prie programų įgyvendinimą. Iki birželio pabaigos parlamentas gaus šią ataskaitą. Kalbant apie padėtį Moldovoje, džiaugiamės galėdami paskelbti, kad pirma operacijos išmoka jau buvo atlikta. Ir kaip žinote, dėl Ukrainos vis dar vyksta diskusijos dėl tam tikrų sąlygų. Tos dėrybos nėra labai lengvos, pasiekėme nemažai pažangos pastarosiomis savaitėmis, tačiau yra dar neišspręstų e, klausimų, esminių klausimų, Dėl to komisija dar negali e, pasirašyti galutinio susitarimo ir aišku detaliau informuosime apie tai, kaip vyksta tos diskusijos ir ta pažangos pristatymas bus pateiktas metinėje mikro, makrofinansinės pagalbos įsisavinimo ataskaitoje. Pirmininkas, ačiū. Panašu, kad į klausimus buvo atsakyta. Ir kadangi liktai nieks neprieštarauja mano siūlymui, Tuomet tvirtiname mano siūlymą be prieštaravimų jokių. Ir laikau, kad pasiūlymas yra patvirtintas. Be pakeitimų. Plenarinėme posėdėje aš pristatysiu e, šį pasiūlymą. Ačiū, periname prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Inovacijų sąjunga. Europos pertvarkymas pasaulyje po krizės. Kaip žinome, komisijos esminiai pasiūlymai pagal strategiją 2020, vienas jų yra inovacijų Europos Sąjunga. ITRE komitetas yra atsakingas už pranešimo parengimą, na, o mūsų komitetas nusprendė irgi įsitraukti į šį darbą ir parengti savo nuomonę. Uh, Mūsų pranešėjų e, ir pranešėjo tapo Inesė Vaiderė iš EPP frakcijos, jos salėje nematau. Gaspari pristatys e, nuomonę. Jos vardu, prašau. Pone pirmininkė, aš tiesiog perskaitysiu jos parengtą pranešimą. Pone Vaiderė paprašė, kad aš tai ką perskaityčiau jums. Mėly kolegos, Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad negalėjau atvykti į antrąjį keitimąsi nuomonėmis dėl šios nuomonės, dėl to, kad e, turiu dalyvauti antroje technologinio bendradarbiavimo inovacijų konferencijoje Izraelyje. Dėl e, nuomonės dėl inovacijų Europos aš atsižvelgiau ir į komisijos komunikatą, ir į ITRE pranešimą. Ir nuomonė atspindės ir Europos parlamento poziciją. Na ir aš labai apgailestauju, kad e, kol kas nesame gavę projekto, ITRE pranešimo projekto. Tik tai turime nebaigtą versiją, kuri buvo pateikta dar prieš pirmąjį mūsų keitimąsi nuomonėmis sausio mėnesį. ITRE pranešimas turi atspindėti nuomonės, nes Itre panašu, kad ketina pateikti pranešimą rytoj ir pakeitimų pateikimo terminas buvo atidėtas iki penktadienio 14 dienos, tam, kad galėtumėme visi įvertinti dokumentą. Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybės, aš pati ketinu siūlyti kelis pakeitimus. ES negali ir neturėtų konkuruoti su e, Kinija, tokiamis valstybėmis kaip Kinija, dėl gamybos kainų. Mūsų konkurenciniai privalumai e, slypi technologijose, inovacijose, potencia, moksliniuose potencialuose. Ir mes, aš manau, kad ES turi atsižvelgti į tiesioginius ir netiesioginius poveikius e, šių reiškinių, turint omenyje ES išorės priekybą. Labai svarbu, kad inovacijų ir priekybos strategija būtų rengiama pirmiausia didinant Europos konkurencingumą pasaulyje, ypatingai su tokiamis valstybėmis kaip JAV, Kinija, Indija, kad būtų, kurios siūlo konkurencingas kainas, kad būtų užtikrinami palankus teisės aktai. Kaip e, matėte nuomonės projekte, kuris buvo išdalintas, aš pritariu tam, kad ES daugiau būtų ginama intelektinė nuosavybė, inovacijos ir ekspertinės žinios. Tai reiškia, kad reikia prižiūrėti technologijų perdavimą trečiosioms valstybėms. Taip pat reikia mažinti patentų kainas tam, kad būtų galima padidinti pasaulinį konkurencingumą ES mokslininkams. Kalbant apie e, priekybinius dalykus, inovacijų Europa reiškia inovacijų partnerystės, kurios remiasi tam tikrais principais abipusiškumu ir sąžininga konkurencija. Esame atviriausia ekonomika pasaulyje ir dėl to ES turi surasti palankių priekybos sąlygų ir tarifų ES eksportuotojams. Taip pat norint užtikrinti maksimalų inovacijų potencialo plėtojimą, turime vengti privatizuoti tas technologijas. Tam reikalinga finansinė ir politinė parama. Inovacijos ES turėtų kurti, užtikrinti aplinkosaugą ir ES turėtų imtis veiksmų ir teikti teisinę politinę paramą novatoriškiams veiksmams visais lygmenimis. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas smulkiams, smulkioms vidutinėms įmonėms kaip svarbiems ūkio subjektams. Taigi tiek, ponia Vaiderė, norėjau, kad aš perskaityčiau. Dėkuoju. Nuomonės projektas yra pateiktas jums, jūsų dokumentuose. Aš tikiuosi, kad turėjote laiko persiskaityti. Kas norėtumėte pasisakyti? Aš norėčiau tą kartą pritarti tam, kas buvo pasakyta, tačiau atkreipsiu į dėmesį keletą dalykų. Tačiau galėčiau kalbėti ir apie daugybę klausimų. Nežinau, ar komisija galėtų atsakyti į visus į juos, nebūtinai atsakydama tik tai į pačius nesvarbiausius. Vienas bendro pobūdžio dalykas inovacijų sąjunga. Jūs negalite kaip nors uh, reglamentuoti inovacijų, kadangi tai yra prieš mokslo esmę. Europos komisija neginai tikrai mano, kad ji gali tai padaryti, reglamentuoti inovacijas. Aš manau, to negalima padaryti. Kodėl komisija mano galinti tai padaryti? Ir kitas dalykas, prieš aš atsiradau parlamente, jūs priimate uh, nepilnos darbo dienos direktyvą. Ir jūs apsunkite sąlygas verslui įdarbinti darbuotojus nepilnai darbo dienai. Antra, kiekvienas, kuris norėtų uh, dėkti inovacijas, jis, žinoma, turėtų pagalvoti apie tai, kad kam nors teks dirbti nepilną darbo dieną. O per likusi laisvą nuo darbo laiką tuomet darbuotojai galėtų skirti dėmesį inovacijoms naujas Microsoft programos, naujas Google ir kitos programos kitaip nebūtų sukurtos. Todėl norėčiau paklausiu komisijos štai ko, dar vieno dalyko. Jūs priėmėte sutrumpito darbo dienos direktyvą ir tiesiog jūs kliudote inovacijoms. Kodėl jūs jas greunate priimdami teisėkūros aktus? Kadangi e, laikino darbo direktyva yra kliuvinys inovacijų srityje. Dėkoju. Palauksim, kol komisija atsakys ar pagalvos, kas turi atsakyti į šį klausimą. collègues. Na, aš norėčiau štai ką pasakyti. Tuo metu, kai Europos Sąjunga milijardus eurų skiria inovacijoms ir moksliniams tyrimams, akivaizdu, kad kyla klausimas, kokia kryptimi pasuks Europos ekonomika po pasaulinės krizės. Visose ekonominė, visoje isto, ekonomikos istorijoje būna momentas, kuomet įsikiša valstybė tam, kad tą kryptį e, pakeistų arba e, palaikytų tam tikrus ekonominius ar socialinius sektorius. Na ir tas laikotarpis po krizės reiškia, kad galiausiai Europa toliau darys tai, ką darė likščioliai. Ir ta botago ir pirago politika ir toliau bus vykdoma ir daugiau turi būti dėmesio skiriama ateities ekonomikai, pažiūrėjau, žaliajai ekonomikai. Ir tokiu būdu sukurti ekonominės partnerystės su Kinija, Pietų Koreja, amerikiečiais, inovacijų srityje. Aišku, ateities ekonomika yra energetikos, atsinaujančios energijos ekonomika. Visi šie sektoriai turėtų būti pagrindiniai konkurencingumo kriterijai, kalbant apie ateitį. Taigi, jeigu mūsų ekonomikoje bus siekiama tokių technologijų ir aišku, kalbame apie žaliasias technologijas, inovacijas, mes turėtumėme kelti ir intelektinės nusavybės klausimą, kokiu būdu būtų galima apsaugoti inovacijas, ar tas režimas, ta apsauga bus labai griežta, e, patentinė, ar tai būtų toks režimas, kuris būtų pagrystas kompensacijomis. Taigi tokia, tokiais būdais e, būtų galima kurti technologijas kovojant e, su e, klimato kaita, pavyzdžiui. Dėkuoju. Ačiū. Helmut Scholz, GUE frakcija. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pakalbėti mūsų šešėlinio pranešėjo vardu, pono Higgins vardu, kadangi jis inicija, inicijavo šiuo krizės arba po krizės laikotarpiu inovacijų kampaniją Airijoje. Jisai negali dalyvauti šiame posėdėje ir paprašė mane kalbėti šešėlinio pranešėjo vartu. Jis pabrėžė ekologinių ir socialinių klausimų arba aspektų sąsajas. Tai reiškia, kad šiame pasaulyje, kai šiais laikais, kai mus ištiko e, finansinė ir ekonomikos krizė, inovacijų politika turi padėti įveikti nedarbą ir taip pat e, socialinių išmokų mažėjimą. Taigi ši politika turėtų padėti įveikti tuos e, kliuvinius, kurie e, neleidžia visiems piliečiams dalyvauti darbo veikloje. Europos profsąjungų kongreso komiteto pirmininkas Jis e, e, atsižvelgia į sutarties pakeitimus, kurie gali būti svarbus siekiant užtikrinti makroekonomikos stebėsiną. Todėl aš manau, kad šiuose komitetuose reikia atsiminti, kad ir komisija, ir valstybės narės yra įsipareigojusios e, plėtoti inovacijas ateityje siekiant skatinti ekonomiką. Ir mano kolega pateikė konkrečius papildymus ir jis norėtų, kad mūsų ataskaitoje pranešime jo pastabos atsispindėtų. Ar dar kas nors norėtų kalbėti, jeigu netumėt suteikti žodį komisijai? Cool will speak on Hello, behalf um, of the Commission. I have to announce that uh, the responsible head of unit from Turiu paskelbti, kad atsakingas skyriaus vadovas šiandien atvykti negalėjo ir atsakysime jūsų klausimus raštu. E, jūsų klausimus mes ir pastabas pasižymėjome. Pirmininkas, tikiuosi, tikiuosi kad yra priežastis, dėl, e, dėl kurios komisijos atstovai netvyko atsakyti klausimus. Tai yra komisijos pasiūlymai ir čia yra nuomonės projekto svarstymas, komisija žino mūsų kalendorių, taigi aš, man atrodo, tai yra nepriimtina, kad komisija negalėjo, nesugebėjo nieko atsiųsti ir atsakyti į klausimus. tikiuosi, kad tai nebus precedentas. Tai reiškia, kad komisija per ateinančias kelias dienas atsakys raštu, kad mums būtų naudingas tas jos atsakymas. Viljamas Dartmutas. Dėl posėdžio tvarkos. Pone pirmininkė, pagal savo, uh, iškal, per savo iškalbingumą jūs pasakėte viską, ką aš norėjau pasakyti, šio vertinga pasakyti, kad čia yra parlamento komitetas, kurio tikslas yra tikrinti tai, ką daro komisija. Tai yra komisijos pranešimas. Ir pats pati mintis, kad niekas neteitų, nepasakant, dėl kokių priežasčių, galbūt reikėtų paklausti, kokios yra priežastis, kad komisijos atstovas netvyko. Komisijoje dirba pulkai žmonių ir jie turėtų sugebėti atvykti ir atsakyti į keletą klausimus. Visada jie vengia atsakyti į klausimus. Tačiau faktas, kad jie net nesistengia pademonstruoti bent jau kažkokių tai judesių e, ir atvykti čia, kasgi gali sutrukdyti iš komisijos atstovai atvykti į komitetą atsakyti klausimus. Galbūt pirmininkas galėtų užduoti tokį klausimą, kodėl taip įvyksta. Na, galbūt komisijoje iškilo kažkokių problemų, įvyko nelaimė kokia nors ir neleido tiem žmonėms atvykti. Darant prielaidą, kad asmuo ne tik, kad netvyko, netvyko dėl to, kad e, jam įvyko nelaimė. Galbūt pirmininkė galėtumėte perduoti tam asmeniui e, mūsų e, didžiulį nerimą dėl, to, įvyk, dėl tos įvykusios nelaimės ir palinkėti tam asmeniui labai greitai pasveikti. Gerbiamas pirmininkė, sekretoriatas ir komitetas ko gero nebuvo informuoti, kad komisijos atstovai neįvyks į šį posėdį. Žinoma, kažkas atsitiko, įvyko kažkoks tai nelauktas įvykis ir todėl aš siūlau šitą klausimą atidėti į vėlesnį, perkelti į vėlesnį punktą šioje darbo tvarkėje ir per tą laiką galbūt komisijos atstovas atvyks. Ar toks pasiūlymas tinka komisijai? Noriu patikslinti dėl to, kodėl komisijos atstovas nedalyvauja. Ponas Degraf, kuris dirba naujo politikos srityje, todėl aš esu įgaliota priimti jūsų klausimus, o jis atsakys tinkamu laiku. Ką jūs turite galvoje, sakydama tinkamu laiku? E, tas laikas yra šiandien. Mes pasižymėjome šį komisijos neįgalumo pasireiškimą ar pranešėjos e, komentarų bus? Ne. Pakeitimų pateikimo terminas yra 14 diena, 6 valanda vakaro. Perina prie penktojo klausimo. Socialinės politikos, pagal kurią skatinami darbo ir socialiniai standartai, išorės aspektai ir Europos įmonių socialinė atsakomybė. Tai yra nuomonę užimtumo komitetui, kuris yra atsakingas komitetas. Kaip žinote, pernai mūsų komitetas patvirtino savo iniciatyvą pranešimą panašią temą, todėl visiškai aišku, kad ir mes prisidedame dabar prie užimtumo komiteto pranešimo. Mes jau turėjome progą aptarti šią temą ir buvo nutarta perėti prie nuomonės projekto svarstymo pranešė yra tokie Saifi. Prašom Jums žodis. Merci, Monsieur Président. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau dėl užkimusio balso, Na ir aš džiaugčiausi, jeigu kolegos išsakytų nuomonę apie e, mano parengtą e, mūsų komiteto nuomonę. Aš e, rengiau anksčiau pranešimą apie socialinės, žmogaus teisės, komercinės teisės ir laikiausi, laikiausi dabar to paties metodo ir tas tekstas, kurį siūlau šiandieną, yra pakankamai trumpas. Turiu kelis pasiūlymus. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad reikalinga sustiprinti tarptautinių organizacijų, nuolatinių tarptautinių organizacijų vaidmenį ir taip pat užtikrinti jų tarpusavio bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, TDO ir PPO turi tapti socialiniai, tarptautiniai socialiniai teisėjai. Pasaulio bankas, TDO, UNESCO, PPO atlieka tam tikrą darbą šioje srityje ir turi labiau informuoti apie savo atliekamą darbą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad reikalinga į susitarimus ES e, pasirašomus tarimus trečiosiomis valstybėmis įtraukti žmogaus teisų straipsnį, apsaugos straipsnį. Ir e, praeitų metų lapkričio mėnesio balsavimai rodė, kad e, tokiam e, siūlymui pritarė parlamentas ir kitos institucijos taip pat pritarė tam, kad šis straipsnis būtų sistemingai įtraukiamas į visas dėrybas dėl susitarimų. Taip pat aš norėčiau paminėti ir e, smulkės vidutinės įmonės ir e, įmonių socialinę atsakomybę. Uh, didelės, vidutinės ir mažos įmonės turi prievolių ir atsakomybių socialinėje srityje. Aišku, smulkios vidutinės įmonės yra labai įvairios ir labai sudėtinga numatyti priemonę, kurios tikslas būtų užtikrinti socialinės normas ir užtikrinti socialinę atsakomybę visoms smulkioms vidutinėms įmonėms. Taigi savo nuomonėje aš e, kalbu apie tai, kad reikia atkreipti kom Europos komisijos dėmesį e, į tai ir šiais metais komisija rengia komunikatą šiuo klausimu apie smulkės vidutinės įmonės. Taigi labai svarbu, kad komisija neignoruotų mūsų e, požiūrio. Taip pat reikia kalbėti apie žmogaus teisų e, apsaugos straipsnį, kuris anksčiau buvo savanoriškas, dabar tampa privalomuoju. Ir būtent um, tų nuostatų pagrindu turi būti, pagrindu turi būti rengiamas, rengiama mūsų pozicija dėrybų metu. E, tame straipsnėje turi būti numatomos ir socialinės, ir aplinkosauginės teisės. Ir jeigu vienas iš partnerių nesilaiko šio straipsnio, tuomet e, tai turi atsispindėti ir bendrųjų lengvatų pritaikymo sistemoje. Ir labai svarbu, kad Europos komisija sektų, kaip yra taikomas šis straipsnis ir būtų pritaikomos sankcijos, jeigu straipsnė nėra laikomas. Dėkuoju. Dėkuoju, kolegai. Suteiksiu garbybę pasiskyti kitiems e, kolegoms Socialistų frakcijos atstovo atrodo nėra, jis išvykęs į susitikimą Afrikoje. GUE frakcijos atstovai žodis. Dėkuoju pirmininkė. Aš irgi greitai vyksiu į pasaulio socialinį forumą į Dakarą ir dėku, dėgiuosi, kad dabar aptariamas šitas pranešimas. Tačiau jūsų kolega jau išskrido, ne, aš tą norėjau pabūti šiame posėdėje. Labai tinkamu laiku vyksta diskusija, kadangi šis pranešimas yra labai svarbu, svarbus ir aš manau, kad reikėtų užbaigti jo aptarimą kuo sparčiau. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą tačiau mūsų frakcija pateiks pastabų ir pakeitimo siūlymų ir tengiantis įrodyti, kad įmonių savarankiškumo, kuris bus sutiktas praeitie, nepakaks. Pavyzdžiui, dramblio kaulo kranto valstybėje E, kur yra gaunama žaliava šokoladui, dirba labai daug ES įmonių ir todėl reikėtų pagalvoti apie Europos įmonių tarptautinę atsakomybę. Dėl to, manytume, ES, ypač komisijai, reikėtų pagalvoti apie nuobaudas, išskirtines e, sankcijas, tiems, kurie, vadova, kurie taiko netinkamą verslo praktiką. Aš manau, kad toliau diskutuojant apie šį pranešimą reikėtų pabrėžti įmonių atsakomybę ir tą atsakomybę numatyti ES mastu, o taip pat reikėtų pagalvoti apie kitokią socialinę, ekonominę gamybos politiką kitose valstybėse. Taigi, manau, kad mes pratesime diskusijas su pranešėja. Kam, Mr. Kam, Panama. Uh, yes. <laughs> Double name. From yeah. the uh, Long EFD. Name. <laughs> thank you. Sorry, uh, um, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai apie įmonių socialinę atsakomybę. Prieš tapdamas parlamentaru aš dirbau vieš, viešuosiuose ryšiuose, stambioms įmonėms dirbau. Ir tai yra labai svarbus dalykas, laisvanoriškas dalykas ir didelės įmonės pasirenka, kaip jos taiko bendrovių įmonių socialinės atsakomybės politiką. Uh, Tai pasako labai daug apie jas, apie jų prekės ženklus, apie Elksenos kodeksą, vertybės ir taip toliau. Ir aš nemanau, kad yra prasminga primesti tuos dalykus įmonėms, nes tai yra vertinga tik dėl to, kad tai turi priimti pačios tos įmonės. Ir aš norėčiau, kad tie standartai būtų savanoriški, nes visa kita nebus e, sveika ir naudinga. Ačiū. Dabar išklausysime komisijos Magdalena Udar. Prašau. I'm actually Christine Schreiber, the head of unit. Su Christine Schreiber esu tartutinių reikalų užimtumo padalinio vadovė. Mes labai džiaugiamės, kad parlamentas sprendžia šios klausimus, socialinės politikos išorės aspektus rezoliucijos projekte ir komitetas prisideda rengiant, rengdama savo nuomonę. Mes labai daug dėmesio skiriame testiniam dialogui ir suderintiems veiksmams užimtumo socialinės politikos rytyje, kalbant apie dvišalius ir daugiašalius santykius su ES partnerėmis. Kaip kalbėjo pranešėja, mes pritarėme tam, kad uh, užimtumas ir socialiniai sektoriai, kalbant apie sustiprintą bendradarbiavimą, būtų prilygtų ekonominiams dalykams. Ir aišku, mes pritarėme tam tikrų tarptautinių institucijų veiklai. Komisija ir toliau skatins tvarų vystimąsi, padorų darbą ir įmonių socialinę atsakomybę per priekybos politiką, per laisvos priekybos susitarimus ir investicijų susitarimus. Mes toliau raginame partnerės imtis pastangų ratifikuoti ir veiksmingai gyvendinti TDO darbo standartų konvencijas ir kitas konferen... konvencijas, kurios yra reikšmingiausios tarptautinėje darbo organizacijoje. Kalbant apie sankcijas laisvos priekybos susitarimuose, apie tai buvo užsiminta. Šis klausimas yra aptariamas rengiant žmogaus teisų ir tarptautinio aplinkosauginių standartų rezoliuciją ir dabar aš nenorėčiau detaliai e, kol kas tų klausimų pristatinėti, tik tai norėčiau priminti, kad komisija ir toliau mano, kad e, sistema turi būti pagrindžiama dialogu su, su šalimis partnerėmis, jų įsitraukimu, tai kur kas veiksmingiau negu taikyti nuobaudas, sankcijas. Uh, Ir na, visgi komisija yra pasirengusi aptarti ir šį ir kitus su priekyba susijusius klausimus su šiuo komitetu, kalbant apie tolesnį darbą. Po rezoliucijos, kuri buvo patvirtinta lapkričio mėnesį, mano priekybos generalinio direktorato kolegos prisidėjo rengiant e, šią, šią rezoliuciją. Na ir e, kiti aspektai, kaip minėjo pranešėjai, irgi yra labai svarbus. Svarbu, kad e, būtų darnumas tarp dabar aptariamos rezoliucijos ir rezoliucijos dėl žmogaus teisų, socialinių aplinkosauginių standartų tarptautiniuose susitarimuose. Norėčiau paminėti įmonių socialinės atsakomybės klausimą, kuris buvo paliestas pranešėjos ir pono Šolco. Mes labai aktyviai rengėme skaidrės taisyklės, kurios būtų paremtos tarptautinė patirtimi ir aišku, įmonių socialinė atsakomybė turi būti laisvanoriška, nes tai tikrai nėra teisiškai saistantis reikalavimas ir mes laukiame bendro darbo su parlamentu. Anksčiau dirbome nemažai su parlamentu, su įvairiais komitetais, užimtumo komitetu ir taip toliau, tam, kad e, būtų užtikrinamas skaidrumas, kad e, tie žmonės, kurie prisimet, prisima vykdyti įmonių socialinę atsakomybę, kad tikrai ją vykdytų ir prisijimtų. Ir, kaip jau minėjau, tie standartai turi būti laisvanoriški. Mes negalime jų traukti į saistančius teisės aktus. Dėkui this, this discussion. Let's uh, go back to. Baigime šią diskusiją pranešėjas Robert Sai. Aš... Oui. Pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijose buvo paliesti du svarbiausi klausimai, e, būtent kalbant apie laisvanoriškumą ar privalomumą. Ir ponui Šolcui norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie sankcijas, nuobodas, na, aš manau, kad e, galbūt e, tuomet kolega galėtų pasiūlyti pakeitimų. Ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 16 diena. Ne. 14. Vasario 14. 6 valanda po pietų. Šeštas darbo tvarkės punktas. Vieninga rinka. Bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir augimą. Nuomonės, nuomonė IMKO komiteto pranešimui. Tai yra atsakingasis komitetas šiuo atveju. Pranešėja, nuomonės referentė yra Josefa Andreš Barė iš socialistų frakcijos. Prašau. Žodis Jums. Gracias, presidente. Bueno, agradezco el que se... Dėkuoju. Norėčiau padėkoti už galimybę pristatyti šią nuomonę. Žinome, norėčiau padėkoti MKO už pranešimą. Su, su MKO bendradarbiavome labai sėkmingai ir mūsų pokalbų metu buvo pasakyta, kad bendroji rinka yra vienas iš svarbiausių ramščių įgyvendinant ES strategiją 2020. Reikia galvoti apie augimo skatinimą, bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis, siekiant įveikti skurdą besivysančią valstybėse ir taip toliau. Taip pat nagrinėjant šį pranešimą iškilo kai kurie klausimai. Pirmasis poveikio vertinimas prieš pasirašant ir po e, prekybos sutarčių pasirašymo. Taigi yra siūloma atlikti vertinimą atsižvelgiant į socialinį e, priimtinumą. Mes vis dėlto manome, kad tokia nuostata turėtų būti privaloma. Mes esame pasirengę išklausyti pasiūlymų ir atsižvelgti į pakeitimų siūlymus, tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad darbo klimatas yra lemtingas dalykas. E, darbdaviai turi įsipareigoti vykdyti savo prievolės. Kitas dalykas - augimo skatinimas kaip ekonomikos nes raidos vienas iš svarbiausių veiksnių, bet to intelektinės nusavybės apsauga, taip pat piratavimas, kova su juo. Visi tie klausimai yra labai svarbus, galvojant apie vidaus rinką. Tu reikia teikti visą keriopą paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir verslui apskritai, kadangi jų darbo sąlygos kartais būna labai apsunkintos, galvojant apie darybą su Kinija, su Brazilija, reikia pasakyti, kad pačios darybos, jų procesas yra labai sudėtingas. Be to, tarptautinėje e, prekyboje reikėtų uh, kreipti dėmesį į socialinius aspektus, kad tie susitarimai nebūtų vien tik prekybos susitarimai, bet kad juose atsispindėtų ir socialinis matmuo. Aš e, su nekontrumu laukiu jūsų nuomonių, pakeitimo siūlymų ir, žinoma, laukiu išsamios diskusijos. Ačiū toliau diskusija. Salvatore Jekolina, EPP šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponia pirmininkė. Atidžiai klausiausi ponios Andrėjas žodžių. Daugelis jos išdėstų minčių yra man priimtinas. Mes sutinkame, kad kiek tik galime visas problemas susijusias su komplikuotomis procedūromis reikėtų pašalinti, kad e, vidaus rinka būtų konkurencinga. Aš taip pat sutinku dėl socialinių reikalavimų tvaraus augimo pagrysto naujovėmis, ką įminėjo keletą kartų. Na ir aišku, kitas etapas yra vidaus rinkos stiprinimas. Ir svarbu paminėti, kad vietoj kovos su dempingu reikia bendrai paminėti tarptautinius įsipareigojimus. Ir čia pakliūtų ir tas konkretus dempingo klausimas kalbėjote apie reikalavimus pašalinti visas kliūtis laisvajam prekių judėjimui. Na ir baigdamas turiu, noriu paminėti, kad aš savo pasiūlymus pateiksiu su atitinkamais pakeitimais, kurie mano, viliuosi, tinkamai prisidės prie subalansuoto galutinio teksto rengimo. Ačiū. Žaliųjų atstovas Telars. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, šis nuomonės projektas yra tinkamas. Manau, kad kai kur galbūt trūksta aiškumo ir tikslingumo. Pavyzdžiui, nėra aišku, kad kai kalbama apie aukštus standartus, Ar čia turime galvojame, gal, galvoje turimi pasauliniai standartai ar ES standartai. Kontekstas tarsi rodytų, kad tai yra bendro, bendros rinkos kontekstas, tai turėtų būti ES standartai. Tačiau taip pat e, minimos ir daugia šalės organizacijos, tai reikštų kažką kitą. Taigi reikia šiek tiek daugiau aiškumo pritardamas ankstesniems kalbėtojams, kad reikia privalomų socialinio aplinkosaugos ir įmonio atsakomybės standartų kartu su sankcijomis, jeigu e, jie pažeidžiami. Matome, kad e, e, savanoriškumas tiesiog nieko neduoda. Vienas sritis, kurioje nepritarėme pasiūlymams, kad iš tiesų nekritikuojama naujoji ES prekybos strategija. Tiesiog daroma prielaida, kad e, Europos 20 metų strategija e, vidaus prasme atitinka prekybos, augimo ir pasaulinių reikalų dokumento nuostatas. Vienas turėtų būti, pirmasis turėtų būti antrojo išorinis aspektas Na ir tai, kaip viskas dabar surašyta, atitinka senosios globaliosios Europos strategiją, o ne naujosios 20 metų strategijos pagrindų kuriamos ES koncepcijos. Čia pabrėžiama ES priekybos strategija, apsaugant intelektinės nusavybės teisės, tačiau mes jau esame nemažai diskutavę komitete apie aktą. Ir visa tai neatsispindi nuomonės projekte. Todėl žalioji pateiks e, pakeitimų e, su e, šioje srityje. Mes lauksime jūsų pakeitimų. Viljamas Dartmatas, jūs labai aktyvus šiandien. Mane įkvepia jūsų pirmininkavimas, pirmininkė. Mes pateiksime pasiūlymų jeigu turėsime laiko, turėsime pakankamai darbuotojų, kad pateikti daug pakeitimų. Turiu daug ką pasakyti. Man atrodo, kad čia yra pirmasis keitimasis nuomonėmis, todėl aš apsiribosiu pirmaisiais 25 pasiūlymais, tačiau kalbės labai trumpai. Pirmasis pasiūlymas. Čia kalbama apie ES patentus. Junktinėje karalystėje turime išplėtotą patentų teisę kuri yra daug geresnė negu tai, ką galėtų pasiūlyti ES. Šeštame pasiūlyme kalbama apie bendrąją paslaugų ir prekių rinkę. Apie tai kalbama jau nuo 70-mečio, arba ta laisva rinka yra arba ne. Na, o paslaugų kontekste mes jos aišku neturime. Dėl to, kad norėtume standartizuoti produktus, būtent tai, ką siūlo Europos Sąjunga, būtų daug geriau, jeigu esame esamus produktus būtų galima pardavinėti visoje Europos Sąjungoje. Norėčiau kreipti komiteto ir į Dižono Kasans bylą. Galbūt ten galima paieškoti atsakymų. 11 pasiūlymas. Kalbate apie tai, kad būtų pateiktas energijos veiksmingumo planas. Na, visą tai galima suderinti su kainų mechanizmų. Visą tai yra labai įdomu, bet 12, 13 ir 14 pakeitim e, pasiūlymai yra palankus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau 15 yra neutralus, o 16 ir 17 pasiūlymai tiesiog užkerta kelią mažų ir vidutinių įmonių veiklai. 17 pasiūlymas Pažiūrėkite į pabaigą. Sakoma, kad, sakoma, kad, tai, kad viešieji viešos sutartys turėtų būti geriau panaudojamos, paremiant kitas politikos rytis. Taigi, ar komisija nori, kad prekes ir paslaugos būtų teikiamos vartotojams, ar kad jos būtų finansuojamos pagal kažkieno apibrieštis, kas pagal tai, kas yra politiškai korektiška. 19 pasiūlymas sako, kad bus direktyva bendrą konsoliduotą įmonių mokestį. Taigi siekiame bendro mokesčio įmonėms visoje Europos Sąjungoje. Tačiau faktas yra tai, kai kuriuose valstybėse, mažesnėse valstybėse negalima funkcionuoti apskritai taikant tokį mokestį, koks yra Vokietijoje. Komisija visiškai to nepripažįsta. Tikiuosi, gal jie atsakys į šį klausimą. 20 pasiūlymas. Kalbėsiu tik tai iki 25 pasiūlymą. 20 pasiūlymas kalba apie naują PVM strategiją 2011 metais. E, Paaiškinamame memorandume sakoma, kad 12 procentų PVM nesurenkama dėl vairių priežasčių. Vienas iš jų yra, viena iš jų yra nemokumas. Argi komisija dabar siūlo, kad išimtis e, dėl PVM susijusios su mokumu jau turėtų būti netaikomos. Panašu į tai. Dar kartą sakau, kad yra skirtingi PVM tarifai visoje ES. Nacionalės vyriausybės nusprendžia koks yra tinkamas ar netinkamas tarifa, tarifas. Tai noriu pasakyti, kad dabartinis Junktinės karalystės e, tarifas 20 procentų yra per didelis, tačiau kas leidžia komisijai manyti, kad jos sprendimai dėl PVM bus geresni negu nacionalių vyriausybių. Na ir e, dabar 25 pasiūlymas, apie kitus kalbėsiu vėliau. Komisija var parengti komunikatą dėl bendro, bendro intereso paslaugų. Tačiau paaiškinime matome, kad e, klausimai dėl ES teisės taikymo, valstybės paramos ir viešųjų pirkimų, kiek tai susijęs su viešosiamis paslaugomis, e, bus pateikta vėliau. Daug kam rūpi viešosios paslaugos bet ar mes norime, kad viešasis, viešosios paslaugos, viešieji pirkimai būtų tiesiog e, sužlugdyti ES teisės taikymu, nes taip ir atsitiks. Norėčiau atkreip, atkreipti dėmesį į tai iš socialistų, žaliųjų ir kitų pusės, kuriems rūpi viešosios paslaugos kokią praktinį poveikį turės 25 pasiūlymas. Tuo tarpu norėčiau, kad komisija aiškiai pabandytų atsakyti bent jau į kai kuriuos klausimus, ne taip kaip į ankst, svarstant ankstesnį dokumentą. Niekas daugiau žodžio neprašo, tai dabar kreipiausi į komisiją. Prašau, pasisakykite. Ačiū, pirmininkė su Pamela Brunter. Esu padalinio vadovė, padalinio atsakinga, atsakingo už bendrosios rinkos dalykus. Ar iš pradžio pradėti? Ne. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti nuomonės projektą, kur kalbama apie bendrosios rinkos išorės aspektus. Ir nuomonė, kuri labai naudingai papildo pono Buso į pranešimą. Ir taip pat e, papildo mūsų nuomonę, su, kad reikia kovoti su padirbinėjimais, piratavimu ir kad reikia užtikrinti daugiau skaidrumo ir simetri, simetriškumo uh, prieigoje prie rinkos, viešųjų pirkimų sritys, srityje ir prieigos prie trečiųjų valstybių rinkos srityje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką sakė e, kolega iš užimtumo generalinio direktorato apie įmonių atsakomybės e, straipsnį ir aplinkos sauginius, socialinius straipsnius, ar jie turėtų būti privalomi ar ne. Komisija laikosi nuomonės, kad neturėtumėme taikyti privalomų straipsnių, nors um, atsižvelgiame į jūsų nuomonę. Dabar pereisiu prie įvairių klausimų, kurie buvo iškelti pastaro kalbėtojo. Norėčiau juos atsakyti. Pirmiausia, dėl ES patento. Norėčiau priminti, kad dabar bandome užtikrinti sustiprintą bendradarbiavimą Numatant tokį patentą ir komisija pateikė nemažai informacijos, rodančios, kad jeigu norime sukurti teisėkuros pagrindą, kuris e, skatintų inovacijas ir tai susiję ir su inovacijų Europa, ankste, ankstesnė e, diskusija, tam, kad įmonės galėtų užtikrinti apsaugą savo produktų ES teritorijoje, tai yra labai svarbus konkurencingumo aspektas, ypatingai kalbant apie smulkų ir vidutinį verslą, ir būtų kur kas pigiau taikyti dabartinę situaciją. Ir mes manome, kad yra prioritetas ir bent jau anksčiau nebuvo dėl to, dėl to nesiginčiojo nei valstybės narės, jos galiausiai, ko puikiausiai susitarė dėl pasiūlyto kompromiso. Ir kompromiso, kuris buvo pateiktas pirmininkaujant Belgijai. Taigi mes manome, kad yra puikus pavyzdys, rodantis, ką būtų galima padaryti teisėkros rytyje, kad galėtumėme sustiprinti inovacijas. Bendroji rinka prekiams ir paslaugoms, Kasis Dijon e, byla. Ir norėčiau priminti nariams, kad yra visa paslaugų direktyva, dėl kurios buvo kalbama parlamente, taryboje, kuri dabar yra įgyvendinama ir ten Tikimės, kad ji bus tinkamai įgyvendinama valstybių narių. Mes tikimės, kad e, taip ir atsitiks. Ir galiausiai bus sukurta bendroji paslaugų rinka. Viešieji pirkimai. Aišku, reikia čia užtikrinti teisingą pusiausvyrą, tinkamą pusiausvyrą mingos viešų pirkimų sistemos, kai būtų galima įsigyti geriausios kokybės produktą geriaus, už geriausią kainą. Kokybė yra susijusi ir su aplinkosauginiais aspektais, tai turėtų būti ko galima žalesni produktai, tai turi būti susiję ir socia su socialin socialinių e, paslaugų srityje, irgi turime ieškoti geriausios kokybės, taigi reikia surasti pusiausvyrą tarp tų aspektų ir nepriešpastatyti ne, ne, ne prieš, ne prieš vieno kitam. Galbūt e, čia galėtumėme padirbėti geriau, bet tikrai e, neaukosime viešų pirkimo efektyvumo. Dėl apmokestinimo, dėl mokesčių ir dėl naujos PVM strategijos. Ar komisija siūlys tolesnius mokesčių e, tarifų der, e, harmonizavimą, tolesnį mokesčių tarifų harmonizavimą? Taip nėra. Komisija atliks poveikio vertinimą ir pateiks pasiūlymą, bandys paaiškinti, e, kokia situacija yra dėl įmonių pelno mokesčio. Bandysime, kuo galima labiau sumažinti naštą įmonėms vieningoje rinkoje dėl bendro, bendro intereso paslaugų mes bandome užtikrinti, kad ES taisyklės būtų taikomos tokiu būdu, kad savivaldybės, kurios perka paslaugas, kurios parduoda paslaugas privačiam sektoriu, kad paslaugos būtų parduodamos kuo galima lankščiau, ir kad būtų galima rinktis, ar norima tas paslaugas parduoti privačioms įmonėms ar išlaikyti viešajame sektoriuje. Taigi tikimės, kad čia situacija irgi pagerės ir kad nebus jokių būkštavimų dėl to, kokie yra komisijos planai šioje srityje. yra atsižvelgiama į parlamento nuomonę, prašymą paaiškinti situaciją dėl bendrojo ekonominio intereso paslaugų. Ačiū. Prieš suteikdama žodį pranešėjui dar norėčiau paprašyti kolegos pakeisti, Anikšėdau, pakeisti mane pirmininko kėdėje, nes aš turiu iš, iš, išvykti. Josefai, žodis jums. Eh, ¿Qué hable? Ha dicho, sí. Gracias, prezidente. E... Eh, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už pastabas, kurias jūs išsakėte. Suprantu, kad kiekviena frakcija nori įnešti savo indėlį į šį dokumentą, buvo atkreiptas dėmesys į socialinius aspektus. Tačiau kartais negalima visko pasiekti viename tekste, kadangi tekstas yra ribotos apimties. Norėčiau paminėti keletą mums svarbių dalykų. Socialiniai aspektai mūsų frakcijai yra labai svarbus, netgi patys svarbiausi. E, negalima teikti, kad apskritai nebuvo pateikta rimtos kritikos šio pranešimo atversu. Tačiau, jeigu kritikos ir nebuvo, tačiau pakeitimų vis dėlto galima pasiūlyti. Labai svarbu, kad toliau būtų stiprinama vidaus rinka ir tai galėtų padėti išsikapstyti iš krizės, reikia skatinti konkurencingumą, padėti įmonėms išeiti iš krizės, būtent nurodant kelius per vidaus rinką. Tačiau aš turėčiau pasakyti, kad įsiklausysiu į jūsų pastabas, atsižvelgsiu pagal gamybės jas ir patikslinsiu tekstą. E, Dėkuoju, ponės Andrės Mogreja. Pakeitimų pateikimo termino, terminas yra vasario 14 diena. Dabar perėsime prie septintojo darbo tvarkės punkto. Kalba eina apie ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Emilio Menendės e, Delvalė yra nuomonės referentas šiuo klausimu. Pirmą kartą keičiamės nuomonėmis. Prašau, Emilio, žodis Jums. Presidente, e, Iba. Dėkuoju, pirmininkė. Prieš pirmininkui išeinant iš salės, aš norėjau pasakyti, kad pirmininkas uh, labai puikiai pirmininkavome šiame posėdėje ir dabar pasikeitė pirmininkas. Aš manyčiau, kad jūs taip pat veiksmingai pirmininkausite ir norėčiau, kad jūs atsižvelgtumėte į mano pranešimą. Nenoriu pasakyti, kad jis pats svarbiausias, tačiau turiniu požiūrį jis yra labai svarbus. Kadangi mes turime įvertinti padėtį Irake. O ši valstybė, kaip žinote, yra patekusi į labai sudėtingą padėtį. Tačiau apskritai apie šią padėtį aš šiandien nekalbėsiu. Paminėsiu tik tiek, kad politiniai ir ekonominiai ES ir Irakos santykiai įmanomi tik užtikrinus stabilumą. Be stabilumo nebus prekybos, nebus investicijų. Ir tie santykiai tiesiog e, sustos vietoje. Norėčiau trumpai pristatyti savo tekstą. ES ir Irako tarpusavio santykiai vystosi labai greitai. Prieš Prieš keletą metų, 2003 metais ir, ir vėliau, Irake labai aktyviai reiškėsi kitos valstybės, Latino Amerikos valstybės. O dabar yra pasirašyti su ES prekybos ir bendradarbiavimo sustarimai. E, taip pat ir energetikos susitarimas ir trečiasis ramstis tai yra ta pagalba, kuri yra teikiama iš ES Irakui. Vienas milijardas eurų yra skirtas pagal šiuos susitarimus, o priekybos ir bendradarbiavimo susitarimas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris teisiškai įformina mūsų santykius. Darybos prasidėjo 2006 metais, 2009 metų rudenį baigėsi ir mes tikimės, kad 2011 metais šitas sutarimas bus parlamente ratifikuotas. Taip pat norėčiau informuoti, kokie svarbiausi dalykai yra šiame susitarime. Prieš šį susitarimą, atsižvelgiant į sudėtingą padėtį ir Irake, reikėjo užtikrinti politinį ir saugumo dialogą su šia valstybė. Todėl bet koks susitarimas turi apriepti ir teisės, e, e, žmogaus teisų nuostatas. Be to, Čia atsispindi ir kiti dalykai - energetika, moksliniai tyrimai, teisingumas ir kiti labai svarbus dalykui. Yra numatytos atitinkamos priemonės įgyvendinti toms sustarimo nuostatoms, kad šitas sustarimas galėtų būti pritaikytas ir įgyvendintas. Konkrečiai apie prekybos aspektus. Jūs puikiai suprantate, kad Irakas nėra pasaulinės prekybos organizacijos narė. Tačiau labai svarbu buvo abiems sustarimo šalims pažymėti, kad nors Irakas nėra pasaulinės prekybos organizacijos narė, vis dėlto šiuo susitarimu bus, šiame sustarimu bus laikomasi pasaulinės prekybos organizacijos nuostatų kadangi Irakas sieks prisijungti prie tarptautinės bendruomenės ir dalyvauti pasaulinėje prekyboje, o įgyvendinant šį sieki kitokių principų kaip pasaulinės prekybos organizacijos principų ir nėra. Taigi yra e, ir kitokių dalykų šiame sustarime, pavyzdžiui, dėl lengvatinių prekybos bendrųjų tarifų, taip pat dėl paslaugų teikimo. Kokie pagrindiniai šio sustarimo aspektai? Aš jau minėjau, kad svarbiausias tikslas užtikrinti ir saugoti stabilumą, be kurio neįmanoma prekyba ir investicijos. Šiuo sustarimu yra siūloma ir netgi skatinama bei reikalaujama įgyvendinti institucinės reformas Irake. Kai kur jos jau pradėtos, tačiau vis dėlto reikia paminėti ir pakartoti, kad šiuo susitarimu turi būti pagerintos ekonominės ir socialinės Irako visuomenės e, sąlygos. Todėl ir čia reikia paminėti PPO principus, nors Irakas nėra PPO narė. Kaip ir kiekviename tokiame susitarime, o ypač susitarime su Iraku, būtina užtikrinti pakankamo lygio e, skaidrumą, teisinį aiškumą kad iškilus ginčiams būtų galima prognozuoti tolesnius įvykius. Kad prekyba tarp ES ir Iraku ir investicijos taptų kasdieniu dalyku. Ketinimų protokolas energetikos srityje. Norėčiau priminti, kad šita priemonė yra labai svarbi ekonominių ir politinių požiūrį, tačiau kol kas nesukuria papildomos teisinės naudos. Yra numatyti kai kurie teisiniai aspektai, tačiau jie įsigalės tik tada, kai bus ratifikuotas ir įsigalios tas susitarimas dėl prekybos. Tikiuosi, kad aš ne per ilgai ir ne per daug nuobodžiai kalbėjau. Jeigu turėtumėt pastabų arba klausimų, mielai jūs atsakyčiau. Ačiū. Prieš suteikdama žodį kolegoms, komisijos atstovams, inta kolegoms, po to komisijos atstovams, aš norėčiau pabrėžti du aspektus, kaip e, sakė kolega Menendis. Menendis. Pirmiausia, šiame sustarime, sustarime yra priekybinis elementas, kuris matyti yra pats svarbiausias. Na ir mūsų komitetas rengiant šį susitarimą atlieka na, tokį, gal, tokį svarbų vaidmenį. Ir, aišku, įvairios politinės frakcijos koordinatoriai įvertino INTA komiteto vaidmenį, pasirašant tokius bendradarbiavimo partnerystės susitarimus, nes atsižvelgiant į tai, kad prekybinis elementas yra toks didelis, svarbus, mūsų komitetas irgi turėtų būti įtraukiamas į šį procesą. Na ir klausimas, kurį norėčiau užduoti Europos komisijos atstovams, kad ir komisija pradėtų apie tai mąstyti būtent kaip komisija vertina parlamento vaidmenį šiame procese. Aš suprantu, kad kaip partnerystės susitarimas, kuris vadinamas priekybos ir partnerystės susitarimu. Tikriausiai INTA komitete, komiteto vaidmuo tapo vis reikšmingesnis. Na, pagrindinė atsakomybė tenka AFET komitetui vertinant e, tokius susitarimus. Taigi mes savo ruoštų irgi norime įsitraukti šį darbą ir e, norime, kad Europos komisija suprastų, kad mūsų komitetas irgi atlieka labai svarbų vaidmenį. Nu, dabar kviečiu pasisakyti kolegas, kviečiu juos sureaguoti. Ponas e, Tenor. Uh, um, Ačiū pirmininkė. Ponas Menendės pradžioje sakė, kad e, e, svarbiausia yra stabilumas. Tai yra šinksnė sąlyga. Iš mūsų pusės tai mes taip pat nerimaujame, kad tą stabilumą pakirsti gali vyriausybė, kuri vargu ar kontroliuoja šalį ir iš tikrųjų neturi legitimumo Mes nežinome, ar ji turi galimybių dėrėtis dėl tarptautinės sutarties. Tai yra pirmoji diskusija. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę šiuo konkrečiu klausimu. Ar, nemanote, ar manote, kad Irako, Irako valdžia žino, jie, kokią jie turi nacionalinę investicijų politiką, pavyzdžiui, dėl nusaibės dalies e, užsienio investuotojams, dėl vietos investuotojų dalyvavimo tam, kad būtų galima perduoti technologiją. Ir kokia yra nuomonė apie pareigas, investuotojų pareigas išvalyti, tarkime, tam tikras taršą prieš išeinant iš šalies tai nėra vien tik ekonominiai klausimai. Tai yra, taip pat yra pasaulinio saugumo ir e, klausimai taikos kūrimo regione, regione. Na, o Irako žmonės taip pat turi turėti tam dalį kažkokios tai erdvės ekonominėje politikoje. Ponas Kambertas. Ačiū pirminkė. Norėjau užduoti klausimą ar keletą klausimų. Ar tai, kad artėjame prie partnerystės ir bendravimo susitarimo su Iraku, reiškia, kad politiškai Europos vyriaus, Europa pripažįsta naują Irako vyriausybę. Žinoma, po Irako, būtent po Irako karo. Antra, Irako karo metu buvo manoma, kad didžiausi Sudamo Huseino kreditoriai buvo prancūzai ir rusai, kurie prieštaravo karui. E, kažin, ar tas kreditas, jeigu jis buvo Irakui suteiktas, ar jis buvo gražintas. Na, o platesnis klausimas yra, ar tas kreditas yra geras. Ar galima pasirašinėti susitarimą su šalimi, kurios, e, kuri, e, na, kreditinis patikimumas nėra geras. Mes jau keletą metų aptaranėjame būsimų prekybos santykių su Iraku klausimą. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, kaip ji užtikrins savo priemonėmis, kad Irake būtų sukurta diversifikuota ekonomika ir kad ateityje būtų E, pajamos iš naftos sudarytų ne 100 procentų pajamų, e, bet kad būtų paivairinti ekonomikos šaltiniai. Okay. Commission, uh... Komisijos vardu ponas Olivier. Dėkuoju. Aš manau, kad pranešėjas labai išsamei pristatė situaciją dėl šio susitarimo, tai aš tik tai pridursiu kelias pastabas ir bandysiu atsakyti į užduotus klausimus, klausimus, kurie tiesiogiai yra susijęs su susitarimu. Šis susitarimas, šio susitarimo tikslas, kaip jūs teisingai sakėte, užtikrinti tam tikrą teisinį statusą, nediskriminuojantį stabilų uh, statusą priekybai ir investicijoms į Iraką. Ir tai yra pagrindinės PPO taisyklės e, pritaikomos tam, kad būtų galima užtikrinti prognozajamumą ir prekybos stabilumą. Taip pat, aišku, yra ir tam tikras pasarelės straipsnis. Taigi svarbu, kad Irakas pritaikytų PPO standartus. Uh, Tai yra labai svarbu, nes tai yra privilegijuota valstybė. Na ir čia kalbama ir apie mūtų situaciją ir kitus bazinius e, tartutinės prekybos elementus. Na ir tai nėra dar akivaizdus pasiekimas, nes Libija, pavyzdžiui, atmetė tokį siūlymą. Na ir mes dar turime šiek tiek pakoreguoti, darybų, pakoreguoti darybinę poziciją, nes irakiečiai, nepaisant to geranoriškumo, noro pasirašyti šį sustarimą su ES, neturi nei tinkamų teisės aktų, nei muitinės sistemos, nei įstatymų dėl intelektinės nusavybės, nei įstatymo dėl viešųjų pirkimų, taigi neturi ir administracinių gebėjimų pasirašyti ir gyvendinti tą susitarimą. Taigi reiks labai lankščiai um, renkti mūsų poziciją, numatomas uh, e, rendezvų straipsnis, ad hoc straipsniai. Na ir galime pasakyti, kad e, procesas vyksta gan sklandžiai, nes e, kitas susitarimo tikslas yra su, atverti rinką ES įmonėms, kalbant apie paslaugas, prekes ir turime puikius teisės aktus. Ir panašu, kad Europi... E, irakiečiai supranta, apie ką eina kalba. Pavyzdžiui, dėl paslaugų yra atitinkamas straipsnis, e, kuris leidžia palaipsniui sukurti teisės aktus ir pritaikyti įsipareigojimus. Dabar sureaguodamas į iškeltą klausimą. Irako ekonomikos diversifikavimas, kaip ir kitose panašiuose susitarimuose, ekonomikos diversifikavimas yra esminis dalykas, principinis tikslas, tačiau tai yra bazinis susitarimas, kuriame yra numatytos sąlygos tam, kad ūkio veikėjai, nacionaliniai ir europiniai ūkio subjektai galėtų prisidėti prie ūkio diversifikavimo, siekiant e, rezultato, kuris iš principo priklauso ir nuo to, kokia bus vykdoma politika viduje. Pavyzdžiui, su Alžyru matėme, kad e, rezultatas nebuvo pasiektas toks, kokio tikėjomės, e, jisai sužlugdytas buvo. Taigi, būtent teisės aktų kuriejai čia irgi suvaidins svarbu vaidmenį, kuriant nacionalinius teisės aktus. Uh, Pasirašant susitarimus e, su valstybėmis, e, kurios, kuriuose, kurių kreditinė situacija yra abejotina, aišku, vėlgi yra numatomos bendrosios sąlygos, e, remiantis įmon, įmonėmis, remiantis sąlygomis, kurios taikomos vienodai tartautinėms įmonėms ir europinėms įmonėms, vengiant diskriminacijos ir kad būtų numatytos vienodos sąlygos. Taigi gal tiek būtų apie klausimus, kurie yra susijęs su priekybinė dalimi, kalbant apie kitus susitarimo elementus ir kalbant apie parlamento vaidmenį pasirašant susitarimą, partnerystė, part... kiti susitarimo elementai buvo iš principo patvirtinti ir darybos vyko, vyko gan sklandžiai, jautėme tą politinį norą. Ir Irakas nori pasirašyti kuo galima esmingesnį susitarimą, kur kas galbūt prasmingesnį negu tokį, kuris buvo numatytas pradžioje. Tai tiek. Ačiū, e, ponas Menendės. Gracias, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Komisijos atstovas atsakė į keletą klausimų. Bent jau sureagavo į kolegų komentarus. Tačiau komisija neatsakė, nors e, ir laikas galbūt nėra tinkamiausias ir galbūt asmo net, net tas, kuris galėtų tai atsakyti į pirmininko komentarą dėl INTA komiteto vaidmens šiame procese. Neturime atsakymo ir dėl to, ką turėjome mes kaip komitetas šiame procese daryti. Norėčiau pirminkę pasakyti, kad komisija atsakė kai kurios komentarus ir klausimus, tačiau nieko nesakė apie tai, ką jūs pradžioje paminėjote. Tai yra dėl inta komiteto sumažinto vaidmens ir koks iš tikrųjų mūsų vaidmo turėtų būti. Man atrodo, šis klausimas yra svarbus, jį turi būti atsakyta. E, ponas Tayloras, pone Taylorai, atsakydamas į jūsų pasisakymą, galiu pasakyti, kad tam tikrų mastų tai yra teisingai, kad Irako valdžia nepakankamai kontroliuoja situaciją, tačiau susitarimas pasirašomas tarp vyriausybės ir ES Aš negaliu kalbėti apie Irako vyriausybės legitimumą, čia ne šito komiteto reikalas. Sustarimas yra tarp vyriausybės ir ES. Vyriausybė turi savo vaidmenį ir ji kalbasi su komisija, per komisiją su ES apie priekybą ir šį sustarimą. Aš sakyčiau, kad aš esu labiau optimistiškas negu tas asmuo, kuris kvestionavo Irako galimybės vykdyti savo įsipareigojimus pagal šį susitarimą. Aš esu įstikinęs, kad jie žino, ką pasirašo. Ponui Campbellui norėčiau pasakyti, kad na, aš taip pat laikausi nuomonės, kad ES turi pripažinti vyriausybę, nes ji negali dėrėtis su vyriausybė, kurios nepripažįsta politi politiškai ir diplomatiškai. Tačiau tiesą sakant, negaliu atsakyti Jums apie kreditingumą. Galbūt reikėtų pasidomėti, tačiau atsakymą iš įklausimą nežinau. Na, o ponai Kasparį nu, galiu pasakyti, kad komisija, manau, atsakė iš dalies. Aš Iš pradžių to neminėjau, nes norėjau, nenorėjau ilgai kalbėti, tačiau 99,9 procento importo iš Irako į Europos Sąjungą yra nafta. Na ir tai reiškia, kad e, didesnė įvairovė, aišku, būtų gerai. Kaip sakiau, aš galėsiu atsakyti jūsų klausimus vėliau formaliai ar neformaliai, na jūs žinoma galite pateikti ir pakeitimus. Na ir kitą kartą mes daugiau dar pakalbėsime apie šį klausimą. Dėkoju koordinatorių posėdėje. Pakalbėsime apie tai, kaip būtų galima išspręsti e, šį klausimą, partnerystės bendradarbiavimo susitarimo su Iraku. Klausimą norėčiau dar priminti darbo tvarkę, kur yra labai temta trečioji kovo yra diena, kada turi būti pare, pare, parengtas pranešimas, 24 valandos numatytos pakeitimams. Na ir 16 kovo komitete mes balsuosime dėl nuomonės. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Kalba eina apie laisvosios priekybos susitarimą tarp su Koreja bei JAV. Mes atidėjome balsavimą dėl šio susitarimo. Šiandienai, tam, kad politinės frakcijos gautų pakankamai laiko ir galėtų įtraukti Korejos politinius klausimus susijusius su kova su klimato kaita ir kokią politiką Koreja vykdo dėl CO2 emisijų automobilių pramonėje. Mes frakcijose, aš įsivaizduoju, visi peržiūrėjome tuos teisės aktus ir šiandien numatėme šį darbo tvarkės punktą, kurio tikslas yra pasikalbėti su Europos komisija, išklausyti jų atliktos analizės pristatymą, kaip jie vertina Korejos šią politiką dėl CO2 emisijų automobilių pramonėje ir kaip jie išanalizavo iš principo visus tuos faktus susijusius su susi, susita, e, susijusių su priekybiniu sutarimu tarp ES ir Pietų Korejos. Na ir po to e, surenksime diskusijas su vairiais pranešėjais. Garcija Berseru, žodis jums. Um, much, uh, very... Ačiū, ponė pirminkė. Aš ilgai nekalbėsiu, nes iš esmės norėjau pasakyti du dalykus. Pirmiausia, komisija sveikina stiprią griežtą poziciją dėl Korejos Seigar e, teisės aktų. Tai, yra, tai buvo pirmasis klausimas, kurį e, svarsta šis komitetas pagal bendro sprendimo procedūrą ir mes tikimės, kad bus e, gerai balsuojama dėl laisvosios prekybos sustarimo dėl Korejos ir ES šiandien. Prieš balsuojant tikriausiai jūs norėjote išklausyti komisijos vertinimą dviem klausimais. Vienas dalykas yra teisės aktai, kuriuos Koreja ketina patvirtinti dėl CO2 emisijų. Ir antras dalykas ir papildomas susitarimas tarp Korejos ir Junktinių valstijų dėl tam tikrų jų laisvos prekybos susitarimo aspektų. Dėl CO2 teisės aktų e, praėjusią savaitę gavome techninę informaciją e, ir gavome atsakymus į klausimus ir dabar mes galėtume e, detaliau atsakyti į jūsų klausimus, tačiau mūsų nuomonė e, pasiekti du svarbus dalykai. Visų pirma, pakeitimai, kuriuos paskelbė Korejos aplinkos apsaugos ministerija, kurie bus traukti į šį teisės aktą. E, na, at, yra atsakas į nerimą iš Europos e, gamintojų, kad tai būtų e, didelė našta tiems gamintojams. E, iš juos šias problemas yra sureaguota ir į juos yra atsižvelgiama. Čia yra įvairių aspektų Galbūt mes galėtume komitetui pateikti informaciją raštu, bet aš galėčiau ir detaliau pasisakyti, jeigu reikėtų. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad tai daroma taip, kuris nepakerta Korejos ketinimų mažinti CO2 emisijas. Komisija labai atidžiai stebėjo, kad visos diskusijos su Korejos valdžia būtent užtikrintų tinkamą naštos pasidalėjimą, tačiau nepakirstų Korejos tikslų mažinti CO2 emisijas. Na ir techninėje, techninėje informacijos pakeitimo, pateikimo sesijoje mes tinkamai užtikrinome tai. Manome, kad informacija, kurią pat, mano, tai bando priimti Korejos valdžia, reaguoja į ES re, na, nerimą ir neturėtų būti priežasčių, dėl ko parlamentas turėtų abejoti balsuodamas dėl šios susitarimas. Kitas dalykas, kurio jūs iš pradžių neminėjote, bet jis yra e, svarbus, tai yra papildomas susitarimas tarp Korejos ir Junktinių valstijų, patvirtintas gruodžio mėnesį dėl tam tikrų laisvos prekybos sustarimo aspektų. Paulius Alba e, kėlė klausimą apie tai ir norėčiau pabrėžti, kad komisijos vertinimu šie papildomi susitarimai jokių būdų nekenkia Europos ekspertų interesams jų eksportui į Korejos rinką. Norėčiau paminėti būtent du klausimus. Vienas yra tai, kad šis susitarimas numato tam tikros saugiklius automobilių sektoriui, bet šiuose sąlygose nieko nėra, kas skirtusi nuo to, kas yra apsaugikliuose, dėl kurių mes esame susidėrėję su Koreja. Ten nieko nėra, kas e, Junktinių valstybių gamintojams suteiktų palankesnę poziciją negu Euro, Europos gamintojams. Antra, buvo klausimų dėl saugumo išlygos pagal šios papildomus susitarimus, pagal mūsų vertinimą, jie taip pat e, nesukels konkurencinių trūkumų Europos e, gamintojams. Mes atidžiai stebėsime, kaip šie elementai bus e, gyvendinami, o darbo grupėje skirtoje automobilių sektoriui mes sieksime užtikrinti, kad Koreja vykdytų visus įsipareigojimus. Na ir pagaliau noriu pasakyti, kad šis dokumentas buvo labai svarbus, tebėra labai svarbus. Komisija e, mielai bendrabiavo su komitetu ir tikimės, kad komitetas balsuojant dėl šios svarbaus klausimų jį patvirtins ir toliau tiksėsime su jumis bendrabiauti dirbdami ties šiuo klausimu. Ačiū. Euh, notre... Dėkoju. Kolega Robertas, kuris labai domisi šio, šio laisvos prekybos sutartimi. Aš manau, jau galės dabar sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Thank you. Sorry, uh, I was, uh... Aš šiek tiek pavėlavau. Iškilo šiek tiek daugiau problemų Anglijoje, kadangi oras e, nebuvo pakankamai palankus, per desvėjas. Kaip ten bebūtų, aš atvykau šį posėdį. Norėčiau pasakyti, kad jūs iš tikrųjų dirbate labai intensyviai dėl CO2 emisijų. Reikėtų pasakyti, kad praėjusią savaitę įvyko posėdis, kuriame buvo išsiaiškinti visi svarbiausi dalykai ir dabar man atrodo, kad galime būti patenkinti rezultatu. Man atrodo, kad parlamentas dabar po to, kai numatytos tam tikros išlygos, nuostatos ir išimtys galėtų uh, pritarti šiam dokumentui. Komisijos darbas taip pat buvo labai geras. Tačiau e, aš norėčiau, kad dabar būtų balsuojama, tačiau nebūtinai dėl to, kad aš norėčiau, kad būtų palankiai išspręstas šitas klausimas, bet šiandien ryte mūsų nacionalinėje televizijoje buvo diskutuojama apie prekybos susitarimus. Ir specialistai sakė, kad šitos naujos sutartys turėtų užtikrinti kuo daugiau skaidrumo Europos Sąjungai. Aš norėčiau padėkoti ir jums, ir visiems, kurie dalyvavo rengiant čia šį pranešimą ir taip pat pranešėjams bei šešėliniams pranešėjams už jų nekokią darbą. Atsiprašau dar kartą, kad pavėlavau. E, Dėkoju, dabar žodį steiksiu kolegoms. Pavlo Zelba, pirmasis, kuris vietoj Dėkuoju, pirmininkė. Todo su trabajo y su clarificación a la hora de resolver. Norėčiau padėkoti komisijai už papildomą informaciją, sprendžiant įvairias su šiuo susitarimu susijusias problemas. Galų gale rezultatas yra labai palankus. Ir dabar mes galime galvoti apie tai, kaip bus įgyveninta šis sustarimas. Atrodo, kad išsiaiškinti, išaiškinti visi dalykai išskyrus CO2 emisijas ir tą papildomą priekybos susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Reikia prisiminti, kad ES gamintojai per pasos penkerius metus turėjo vis keisti savo standartus, prisitaikydami prie Korejos reikalavimų. por parte del acuerdo Corus respecto al acuerdo de la Unión Europea. Atrodo, kad 25 tūkstančių automobilių buvo parduota nesilaikant e, Korejos reikalavimų. O dėl to papildomo sutarimo su JAV, aš nelabai supratau šito dalyko, gal paaiškintumėte? Dėkoju. Panašu, kad niekas daugiau nenori pasakyti. Aš savo frakcijos vardu, žaliųjų frakcijos vardu, norėčiau pasakyti, kad suprantu, kad Robertas džiaugiasi, kad Džeimsas Bondas galės savo Aston Martin vairuoti ir nurungti korietiškus automobilius. Tačiau, kalbant apie Europinę strategiją priekybos rytyje, reikia pasakyti, kad ES nėra pasirašiusi priekybinio sustarimo jau kurį laiką. Ir pirmieji priekybinių sustarimų pavyzdžiai, kaip ir sakė komisijos atstovas, kelia aplinkosauginių problemų. Tai yra blogas signalas, kurį siunčia ES ir CO2 emisijos automobilių sektorėje Europos Sąjungoje. Aišku, čia labai aktuali ir lobistų veikla yra, bet, na, kalbant apie santykius su Koreja, čia yra principinės. Tai priekimnių santykių su Koreja čia yra principinės klausimas ir Koreja mažina savo aplinkosauginės ambicijas e, komerciniais sumetimais, Ir kai Kanada, pavyzdžiui, teigia ES, kad, tarkim, jie nori, kad būtų pakeista ES direktyva dėl e, variklių standartų ir taip, ir taip toliau, ar ES tuomet teigia, kad Na ne, klimato kaita yra labai svarbus prioritetas mums. Ir dėl to išsaugosime e, tą direktyvą, ar ES teiks, kaip kad yra Korejos atveju, kad mes esame suinteresuoti eksportu ir norime dėl to pro pirštų žiūrėti į aplinkosauginę politiką. Taigi, tai Europos Sąjungos daroma klaida, kai ES įsitraukia į tą tarptautinę politiką, kurios tikslas yra mažinti aplinkosauginius standartus. Ar mes norime taip elgtis e, aplinkosaugos ir socialinės politikos srityje? Taigi mūsų frakcija dėl to ir pasisako prieš šį susitarimą, nes mes manome, kad šis susitarimas sumenkina mūsų e, socialinius ir aplinkosauginius siekius Ir tų siekių mes negalime aukoti komercinių siekių sąskait e, labui. Ar norėtumėte sureaguoti į klausimus, kurios uždavė kolegos? Dėkuoju. Aš norėčiau atsakyti į du klausimus, kuriuos pateikė Pablo Salba ir jų, jūs. Dėl saugumo standartų. Pablo Salvas sakė, kad mes dėrėjomėsi su Koreja, kad e, dėl 50 svarbiausių saugumo standartų Koreja užtikrins atitikmenis su ES standartais. Tai palies visus standartus, kurie yra svarbiausi ES pramoniai ir prieš įsigaliojant šiai sutartyčiai Koreja turi įsipareigoti, kad saugumas lygis bus užtikrintas toks pat kaip ir ES. Tačiau bus numatytas tam tikras perinamasis laikotarpis, kol e, Koreja suderint savo teisės aktus su ES reikalavimais, tačiau atitiktis turi būti užtikrinta. Ir todėl šiame susitarime yra numatyta, kad uh, turi būti aiškiai pasakyta e, šioje sutartyje, kad tie aukštesni reikalavimai neturėtų būti joks kliuvinys tarpusavyje prekyboje ir sutartis su Junktinėmis Amerikos valstybėmis taip pat neturėtų sumenkinti ES pramonės konkurencingumo. Ir žinoma, to sutarimo įgyvendinimas bus labai atidžiai stebimas. Taip pat ponas Žado klausė dėl klimato kaitos uh, aspektų. Koreja niekada nesumažins savo uh, ambicijų klimato kaitos mažinimo srityje. Tačiau tai reikia padaryti taip, kad ES, ES e, eksportuotojams nekiltų papildomų kliūčių arba netektų didesnė našta Mes nenorėtume, kad būtų užta ant ES eksportuotojų e, pečių, kadangi ES eksportas sudaro labai nedidelę dalį bendrame prekybos balanse. Mes pateiksime ir papildomos informacijos, jeigu jos priveiktų, tačiau mes norime patvirtinti, kad mes nemanome, kad bus daromi kokie nors kompromisai e, ekologijos srityje. Merci. Ačiū. Pername prie kito darbo tvarkės punkto. Norėčiau priminti, kad penktą valandą balsuosime, bet turime dar vieną svarbų klausimą, kurį turime aptarti apie Maroką. Ir norėčiau priminti, kad tai yra keitimasis, nuomonės su komis, keitimasis nuomonėmis su komisija, įmonių generalinių direktoratų, kalba eina apie tinklą, e, verslo organizacijų tinklą. E, keičiamės nuomonėmis su komisija reguliariai šiuo klausimu ir dabar norime išklausyti e, ir biudžeto šios temos atsižvelgiant biudžeto perspektyvas. Ir ponas Zeber pristatys e, komisijos nuomonę, prašau. Yes, much, <clears throat> Ačiū, pirmininkė. Aš esu Konstantin, bet esu pramonės generalinio doktorato skyriaus vadovas. Europos mažos ir vidutinės įmonės turi potencialą dirbti trečiose šalise, tik tai kelios iš jų kol kas tai daro, kaip rodo mūsų tyrimai. Jiems reikia taip pat daugiau informacijos ir paramos negu didelėms bendrovėms, kad jos galėtų dirbti užsienyje. Tai mes taip pat suprantame. Dabar dirbame su Europos verslo organizacijomis jau dešimt metų. Daugiausia tai yra Europos verslo privatus atstovai, įskaitant ir didelės bendrovės kurios įsikūrusios trečiosiose šalise mes jų nefinansuojame, tačiau padedame jų veiklai, skatiname jų veiklą ir du kart per metus kviečiame jos į susirinkimus visame pasaulyje, kad jos kurtų uh, ryšius su ES institucijomis. Tos organizacijos e, turi patirties vairiose rinkose e, ir tai gali padėti kitoms bendrovėmis. Jų patirtis yra susijusi su klausimai susijęs su patekimu į trečiasias rinkas ir kliūtimis. Tokios žinios gali padėti bendrovės, kurios nori dirbti tokiuose rinkose. Na ir komisijos tarnybos atitinkamos dirba šiais klausimais. Šis tinklas siūro įkurti Bruselėje e, verslo organizacijų e, centrą. Mes pritarėme tokiam tinklui ir įvairios patirties e, sutelkimui tai nekonkuruotų, nebūtų konkurencija, tai tiesiog padėtų sutelkti žinias apie trečiųjų šalių rinkas ir kliūtis patenkant į jas, padėtų milijonams mažųjų ir vidutinių įmonių patekti į tas rinkas, taip pat e, būtų sukaupta duomenų bazė, e, ji būtų prieinama ta bazė visoms e, įmonėms ir tokių, bendro, tokių mažų ir vidutinių įmonių tinklas būtų naudingas. Tam tikra veikla, aišku, šiame centre gali dubliuotis su kai kurių valstybių narių struktūromis ar verslo įmonių e, veikla, todėl neturėtume jų finansuoti. Vienos organizacijos finansavimas e, gali turėti poveikio kitiems e, subjektams, todėl reikia elgtis atsargiai. Todėl mes neturime nuomonės dėl prašomo finansavimo, nes tiesioginis finansavimas gali tapti precedentu kitoms verslo struktūroms už ES ribų. Ir paskutinis komentaras dėl mūsų darbo konteksto. Komisija šiuo metu rengia komunikatą parlamentui ir tarybai dėl paramos ES mažų ir vidutinių įmonių dirbančių už ES ribų. Čia bus pateikta ES strategija ir atitinkama prioritetai dėl ES paramos tokiams pastangoms. Komunikate bus pateiktos svarbiausios idėjos, bus, dėl kurių bus konsultuojamas viešai jau kovo mėnesį. Ir po to komunikatas bus užbaigtas renkti vasarą ar rugsėjo mėnesį komunikate bus panaudojami tyrimo, e, kurį finansavo taip pat ir Europos parlamentas rezultatais dėl mažų ir vidutinių įmonių potencialo, taip pat ir patirties e, iš bandomųjų projektų, kurį taip pat finansavo Europos e, parlamentas įkūrent paramos biurus Indijoje ir Kinijoje. Komunikate bus pateikti svarbiausi e, principai, pavyzdžiui, ta, e, dėl būtinybės panaudoti esamų ir naujų paramos e, paslaugų suderinimo. Ačiū. Ačiū už visą informaciją. Mes, mes tai atsižvelgsime, aptardami biudžetą, ir spręsdami, kaip geriau prisidėti prie paramos šioms iniciatyvams. Dar kartą ačiū, atrodo niekas nenori pasisakyti, taigi prieš gražindamas pirmininkavimo, pirmininkavimą Vidaliui norėčiau pasakyti, kad kitas klausimas bus aptariamas uždarame posėdėje. Taigi čia gali pasilikti tai parlamento nariai, komiteto sekretoriato darbuotojai politinių frakcijų patarėjai, parlamentarų padėjėjai ir teisės tarnybos atstovai. Dėl kitų